Okay, colleagues, can I start the meeting again, please? We've got the two reports to go through. Kolegos, pradėkime posėdį. Turime aptarti du pranešimus dėl techninių, techninės transporto priemonių priežiūros ir turime aptarti kitą pranešimą su komisija. Pradėkime nuo pono Kun ir peržiūrėkime šiuos dokumentus. Pone Kun, prašom. Ja, danke, Präsident. Ponas pirmininkė. Susipažinome dokum su dokumentu dėl periodiškos techninės kontrolės atlikimo. Taip pat susipažinome su kai kuriais pastebėjimais dėl pasiūlymų. Manau, kad visi sutarėme dėl to, kokie turėtų būti pagrindiniai tikslai, ypatingai kalbant apie kelių eismo saugumą. Manau, kad reikia e, harmonizuoti techninės kontrolės ypatybės, o taip pat techninius standartus e, e, visoje Europoje automobiliams. Manau, kad reikia dar toliau pasistumti e, eismo saugumo srityje. Manau, kad reikia mažinti mirusiųjų, žuvusiųjų ir sužeistų rimtai kelyje skaičių. Štai būtent toks yra tikslas, kuris yra skelbiamas ES e, kaip ES tikslas piliečiams. Ir žinoma, reikia mažinti emisijas, imtis tam tikrų priemonių. Avarijų kasmet įvyksta 35 tūkstančiai, kuriuose žūsta žmonės, todėl būtinai reikia e, griežtinti techninės kontrolės standartus motociklams, nes ten mirtingumas yra dar daug didesnis. Taigi kontrolės standartai čia turėtų būti dar labiau sugriežtinti. O mes turėtumėm apibriežti taikymo sritį, reikės harmonizuoti, kaip jau sakiau, techninės, techninius standartus. Tai ypatingai pasakytina apie nepriklausomus kontrolės centrus, apie e, inžinierių, kurie atsakingi už kontrolę kvalifikaciją Ir žinoma, reikalinga didelis harmonizavimas, kadangi e, garažuose ta kontrolė atliekama, servisuose, tai reikia, kad ten stovėtų reikiama įranga, nes būtent servisuose kontrolė yra atliekama. Tikrinamos mašinos, e, taip pat techninė kontrolė atliekama e, automobilio registracijos valstybėje, bet aš manyčiau, kad tą techninę kontrolę galima būtų atlikti visoje ES teritorijoje. Tačiau valstybėse narėse situacija nevienoda šiuo klausimu. Kalbant apie automobilius, apie E, priekabas iki 3,5 tonas, e, apie prie, puspriekabes tarp 750 ir 3,5 tonų, e, kalbant apie motociklus. Tai čia komisija siūlo periodiškumą nuo 4 iki 2 metų, kalbant apie Mm, automo, lengvuosius automobilius tai 3-2 metai, o taip pat keliamas klausimas dėl kilometražo, kiek kilometrų turi būti nurėdėta nuo vieno iki kito patikrinimo. Čia irgi reikėtų kažkokį susitarimą rasti būtent dėl kilometražo. 60 tūkstančių e, būtų toks minimalus, maksimalus tai yra e, nurėdėtas kelias būtų, ketverių metų laikotarpis, e, taip siūlo komisija, tačiau čia nuomonės išsiskiria. Ir žinoma, reikėtų dar kažkaip tai sugriežtinti motociklams keliamas taisyklės. Yra Europos, yra reikalinga Europos kontrolės organizacijų organizacija. Tiksliau, ta organizacija jau pasiūlė tam tikrus kontrolės standartus. Ir dabar mūsų domina labiausiai keturi ar penki klausimai. Ką tikrinti? E, reikia tikrinti registraciją, stabdžių sistemą, e, regėjimo lauką, e, apšvietimą, elektrinę sistemą, šasi, ašis, pneumatinės visas dalis. Šiandieną to tikrinti nereikia beje. Ta reikia įtraukti į sąrašą. Tai štai tiek bendrais bruožais, ką norėjau pasakyti. Mes ketiname surenkti klausimus ir susitikti su profesionalais iš šio sektoriaus. Manau, kad tai yra tikrai būtina. Taip pat išklausysime, ką galvoja kontrolės organizacijos bei automobilių savininkų asociacijos, nu, gamintojai, kurie nebūtinai apie techninius standartus taip pat galvoja kaip vardotojai, jie turi savo duomenis pateikti kontrolės organizacijoms, kalbant apie elektroninę automobilių dalį ir panašiai, o tada jau galėsime surašyti konkrečius standartus. Apie tai jau kalbėjau E, su šešeliniais pranešėjais, puikiai juos pažįstu, labai džiaugiuosi tais visais susitikimais. Pirmininkė, manau, kad taryboje nebūtinai situacija laikytina būtų teigiama. Taryba pareiškė, kad reglamento šiuo klausimu nenori, kad nori, kad būtų direktyva. Kitai žodžiai tariant, vyriaus, taryba nori, kad būtų nacionalinė nacionalinė lygme, lygmenių, nacionalinių lygmenių spraud, sprendžiama, o iš naujausios mūsų gautos informacijos aiškėja, kad paskutinė direktyva, kuri buvo išleista šiuo klausimu, yra visiškai pakankama. 2009 metais. Dėl eismo. Eismas labai intensyvus, tad manau, kad visi esame suinteresuoti, kad teismo sąlygos pagerėtų per šiuos pastaruosius metus. Infrastruktūrą taip pat reikėtų gerinti, nes infrastruktūrą gerinant pagerėja ir saugumas. Žinoma, techninė būklė automobilių taip pat ne paskutinės svarbos klausimas. Štai tokios būtų pastabos apie šį komisijos pasiūlymą ir man labai džiugu dabar su jumis visais pasišnekėti. Já jsem zpravodajkou k tomu návrhu, který se týká eh, namátkových silničních. Pane Senjalova, aš esu pranešėja dėl pasiūlymo, dėl e, eh, patikrinimo keliuose. Tai yra reglamento e, projektas, kuris pakeis 10 metų direktyvą. Čia numatomos naujos suvienodintos taisyklės atliekant techninę apžiūrą. E, visa tai atitinka Europos transporto politiką, taip pat ir Baltąją knygą bei 2011-2020 metų kelių eismo saugos strategiją kurią patvirtino Europos parlamentas ir kuri taip pat atitinka ES 2020 strategiją. Šiuo metu tai yra skirta sunkvežimiams, e, kurie su pakrauti sveria 3,5 tonos, taip pat tiems toms transporto priemonėms, kurios veža daugiau negu aštuonis asmenis. Taip pat yra skirtas šis dokumentas kitie, kitoms transporto priemonėms. Pagrindinis dokumento tikslas yra užtikrinti geresnę kontrolę. Pirmiausia, reikia atlikti rizikos vertinimą. Taip pat reikia tikrinti tuos veikėjus, kurių rezultatai atliekant patikras yra prasti. Tie operatoriai, kurių rezultatai yra geri, neturėtų nukentėti. Antra, Nauji reikalavimai turėtų būti skirti ir patikrų kokybei. Asmenys atsakingi už tokias patikras turi patikinti, kad patikros turi būti, atlie, būti atliekamos nuosekliai ir sąžiningai. Pasiūlyme yra numatytas naujas minimalus lygis kiekvienai valstybei nariai. Šiuo metu bendras lygis yra 5 procentai nuo visų registruotų transporto priemonių. Kai yra netitikimų, komisija galės imtis tam tikrų priemonių. Žinoma, tokių, tokius netitikimus būtina šalinti. Taip pat yra ir kitas tikslas kuris yra geresnis duomenų iš valstybių narių rinkimas. Turi būti vienas kontaktinis centras kiekvienoje valstybėje narėje, kuris rinktų statistinis duomenis. Du kart per metus tokie duomenys turėtų būti teikiami komisijai. Mano nuomonė, labai svarbu pabrėžti priedus. Komisija prieduose numato sąrašą priemonių, kurioms privalu būtų taikyti apžiūras. Ketvirtas priedas, mano nuomonė, yra ypatingai svarbus. Ten yra numatyta krovinio svoris. Per nelik didelis svoris turi neigiamos įtakos kelių saugai. Mes labai daug kalbame apie kelių saugą, tačiau kalbame taip pat ir apie išlaidas kaip pranešėja, aš norėčiau akcentuoti vežėjų atsakomybę. Vežėjai turi prisimti pilną atsakomybę. Taip pat ir vairuotojai dirbantis vežėjams. Reikia užtikrinti suderinamumą šio dokumento su 2006 metų direktyvos nuostatomis. Patikros trukmė neturėtų turėti įtakos vairuotojo darbo ir polsio režimą. Aš turiu keletą klausimų komisijai. Ar komisija turi konkrečių duomenų ir skaičių, kokią įtaką šit dokumentas galėtų padaryti saugumui, aplinkai? Taip pat norėčiau sužinoti procentinius dydžius, aš pati anksčiau paminėjau 5 procentus, ar komisija turi informacijos apie tai, kurios valstybės narės jau laikosi šio reikalavimo. Ir trečias mano klausimas yra susijęs su kontrolė remiantis riziką. Junknėje karalystėje tokia praktika yra taikoma, ar komisija turi informacijos apie tai, ar yra kitų valstybių narių, kurios jau taiko tokią praktiką ir kada mes galime tikėtis, kad tokia praktika bus taikoma visoje ES. Toliau. Kaip dėl pagrindinių tikrinimų ir trukmės, tikrinimo trukmės, aš nekantrai laukiu klausimo, kurį rengiame kartu su šešėliniais pranešėjais ir aš tikiuosi puikaus visom, visų mūsų bendradarbiavimo. Dėkoju. Juhataja, head kolleegid. Ačiū pirmininkė. Mėly kolegos, gerbiami komisijos atstovai. Techninės apžiūros dokumentų paketas labai smarkiai prisidės prie aplinkos apsaugos, dėl to norėčiau padėkoti Europos komisijai už šį pasiūlymą ir tikiuosi, kad parlamentas patobulins šį dokumentų paketą. Turiu keletą minčių, kuriomis remiasi mano pranešimas dėl registravimo dokumentų ir taip pat e, kalbant apie tai, kaip reikėtų patobulinti techninės apžiūras. Pirmiausia, kalbant apie registracijos dokumentus, reikėtų juos e, pat patobulinti priedus tam, kad ateityje dokumentai galėtų taip pat e, parodyti ir tai, iki kada galioja techninė apžiūra. Taip pat tą reikėtų nurodyti ir reglamente. Manau, jog tokias apžiūras reikėtų taikyti tik tiems kur, vairuotojams, kurių sertifikatuose tai nėra pažymėta. Taip pat mums reikia, kad tai būtų suderinta. Nemanau, kad tolimoje ateityje būtų įmanoma patikrinti transporto priemonių e, nurodytus duomenis bei e, techninio patikrinimo e, apžiūrų duomenis. Mums reikėtų suderinti tarp valstybinius duomenis e, susijusių su įvairiais pažeidimais. Taip pat reikėtų nustatyti duomenų perkelimo bei duomenų bazių sukūrimo e, sistemas. Taip pat reikėtų aptarti tuos atvejus, kuomet pasikeitė savininkas arba buvo perskelta į kitą valstybę, tuomet reikėtų atlikti naują techninio patikrinimo apžiūrą. Naujame reglamente numatysime naujus reikalavimus, o techninės transporto priemonės specifikacijos neturėtų keistis, kuomet keičiasi savininkas arba persikeliama į kitą valstybę. Toliau norėčiau pakalbėti apie kitus aspektus. Pavyzdžiui, yra perdodamos transporto priemonės teisės, naujasis savininkas turi registruoti transporto priemonę. Tačiau, kuomet perkeliamos teisės, naujasis savininkas neregistruoja transporto sa priemonės. Tačiau, jeigu įvyksta avarija, pavyzdžiui, tas naujasis savininkas jau būna pardavęs transporto priemonę arba teigia, kad jis neturi nieko bendro su ta transporto priemonė, tuomet tas naujasis savininkas sako, jog remiantis sutartimi, jie nėra atsakingi už tą transporto priemonę. Senasis savininkas taip pat atsikrato atsakomybės, nors senosiuose dokumentuose jis dar yra laikomas tos transporto priemonės savininku. Taigi, kalbant apie nuosavybės teisų perkelimą, tai taip pat reikėtų reglamentuoti. Baigdama, norėčiau mums visiems palinkėti konstruktyvaus ir gero bendradarbiavimo. Dėkoju, pirmininkas. Ponas Benjen, ponė Duran ir kiti kalbėtojai, ar dar būtų toliau norinčių pasisakyti kitų kolegų. Markus, ar jūs taip pat norėtumėte būti įtrauktas į sąrašą? Gerai. Taigi, ponas Dantonas taip pat. Gerai, taigi pradėsiu nuo pono Arturk. Dėkoju, pirmininkė. Labai ačiū ponui Kūn kuris pristatė reglamento pasiūlymą. Man atrodo, kai kurie klausimai yra labai teigiami, kiti mažiau. Tad norėčiau komisijos paklausti kai ko. Pirmas, pirma, aš manau, kad techninė kontrolė turi būti taikoma tik tais priekaboms ir motociklams. Tokia būtinybė būtent dėl jų kyla daugiausia mirtinų tai eismo įvykių, būtent dėl to reikėtų jiems ir taikyti griežtesnės priemonės. Labai džiaugiuosi, kad pasikeitimas informacija tarp kontrolės centrų ir valstybės e, valdymo institucijų pagerėjo. Aš domėjausi ir pamačiau, kad 5-12 procentų nenaujų mašinų buvo su suklastotais kilometrais, kilometražu. Manau, kad tai yra didžiulė problema ir kad tą problemą reikėtų spręsti. Kita vertus, manau, kad reikia e, atliekamos kontrolės sąrašo e, harmonizavimo, kad nebūtų uh, E, vykdomas savotiškas apsipirkinėjimas, kai važinėjama į kontrolės atlikti į tą šalį, kurioje yra palankesnės sąlygos. Dėl e, informacijos, kuri pateikiama, taip pat reikėtų numatyti harmonizavimą ir čia būtų labai gerai numatyti, kad egzaminuotojai būtų e, E, būtų nepriklausomi. Čia turiu galvoje e, teisų laikymą. Kas už kokią kontrolę atsako, reikėtų labai griežtai apibriežti. E, ar atsakingas asmo yra koks nors, sakykime, autoserviso vadas, viename, vienoje patalpoje jis atlieka kontrolę, kitoje egzaminuoja. Taip, jeigu taip ir būtų, tai dėl to kiltų problemų. E, norėčiau dar pasakyti porą žodžių dėl e, egzaminatorių. E, čia atrodo, kad tam tikras niveliavimas iš apačios vyksta. Egzaminuot mokytojams e, išsilavinimas turėtų trukti 12 metų. Bet čia norėčiau dar vieną klausimą komisijai užduoti ir tikiuosi, kad komisija jį atsakys. Komisija sako techniniai, techninės spragos. Dėl techninių spragų atsiranda 7,5 procentų e, mirtinų eismo įvykių. automobilininkai lobistai iš Vokietijos sako, kad dėl techninių defektų tik tais 0,5 procentai įvykių įvyksta. Taigi, kaip matote, skirtumas didžiulis. Norėčiau, kad komisija čia kai ką paaiškintų. Kita vertus, dokumente skaičiau, galbūt netaip supratau, bet aš supratau štai kaip, kad kai parduodamas automobilis ir pasikeičia savininkas, būtina atlikti naują kontrolę. Jeigu taip iš tikrųjų ir yra, aš manyčiau, kad tai yra per didelis reikalavimas. Nes ne vairuotojas juk tikrinamas, o mašina. Taigi tas, ta transporto priemonė, kuri buvo neseniai tikrinta, jeigu pakeičia savininką, nebūtinai turi būti vėl tikrinama iš naujo. Ir paskutinė pastaba, mums siūloma kad nuo septynių metų senumo mašina būtų tikrinama kas metus. Čia vėlgi e, abejočiau, nepamirškime, kad kai kurių savininkų mašinų pajamos labai nedidelės, dėl to kiekvienais metais atlikti kontrolę jiems per brangiai kainuotų. Uh, Ponas Benjon. Aš ketinau apie tai užsiminti pabaigoje savo pasisakymo, bet stengsiuosi nekartoti to, ką sakė ponas Ertok, nes jis paminėjo daugybę svarbių aspektų, kurie ir man kėlė susirūpinimą. Aš suprantu, kodėl komisija teikia tokius pasiūlymus. Yra vis dažniau prekiaujama automobiliais tarptautiniu būdu ir daugybė transporto priemonių važiuoja kitose valstybėse narėse dėl bendros rinkos atostogų metu ir taip toliau. Taigi komisija tikrai turi pagrindo tokiems pasiūlymams teikti, standartams griežtinti ir artėti link tokių valstybių, kurios taiko griežčiausius standartus. Taigi šią prasme aš Pritariu komisijos pasiūlymo pačiai idėjai. Tačiau yra keletas bet. Aš nežinau, ar yra įrodymų, kuriais remiantis būtų galima išplėsti patikrinimų mastą transporto priemonėms ar priekaboms. Aš tikrai norėčiau žinoti, kiek įvykių yra sukeliama techninių reikalavimų neatitinkančių priekabų. E, kiek žinau, Vokietijoje tas skaičius siekia 0,5 procentus, bet e, tą tikriausiai sunku išmatuoti. Ir tikriausiai labai brangu bus e, savininkams įtraukti ir priekabas į tokį sąrašą. Priekabų patikrinimas e, yra sudėtingas e, dalykas ir priekabos neturėtų būti įtraukiamos į šį dokumentą, mano nuomonė. Taryba, kiek žinau, stengiasi įtraukti ir kitas transporto priemonės važiuojančias 50 km per, per valandą greičiu, o ne 40. Ir čia aš kalbu apie traktorius. Mano traktorius, pavyzdžiui, važiuoja 42 km per valandą greičiu, taigi aš visai esu susidomėjęs tuo. Ir traktorių įtraukimas į šią schemą turbūt yra klaidingas dalykas. Kas ketina juos tikrinti? Kiek toli mes turėsime važiuoti, kad traktoriai būtų patikrinti? Tikriausiai reikės pusę šalies pervažiuoti, kad traktorius būtų patikrintas techniškai. Mes tikrai to tikriausiai nesiekime. Jūs turbūt, e, Brianai, daugiau turite informacijos nei kad aš, bet e, mes turime spręsti šį klausimą susijusiu su, su istorinėmis transporto priemonėmis. Aš manau, kad reikėtų performuluoti šios pasiūlymus, e, kad jie būtų priimtini visoms pusėms. Dabar dėl to, ar mums reikėtų direktyvos ar reglamento. Aš sakyčiau, kad reglamentui galime pritarti, jeigu jis numatys minimalius būtinus standartus. Aš nemanau, kad Junktinė karalystė grįž prie dviejų metų termino. Ar kitos valstybės narės pritars metiniams patikrinimams? Aš manau, tai yra nerealu. Jeigu mes kalbame apie reglamentą, tai reglamente turi būti numatyti minimalūs standartai, o ne būtini standartai. Taip pat Mes turime užtikrinti, kad galutinis dokumento projektas atsižvelgtų į skirtingas sistemas galiojančias valstybėse narėse. Tarkime, Junktinėje karalystėje mes naudojamės garažais, jie yra Kitose valstybėse yra konkrečių ypatingų patikrinimo centrų iš tiesų reikia atsižvelgti į skirtingas situacijas valstybėse narėse. Ir paskutinė mano pastaba e, dėl dalymosi informacija. E, tikrinimo įrangos gamintojai pas mane neseniai lankėsi ir jie man sakė, jog nesupranta, kas gaus informaciją apie testavimo rezultatus. Nes e, jie gamina tą įrangą, kurią naudojantis yra atliekami tikrinimai. Tai tiek aš norėjau pasakyti iš savo pusės. Ačiū. Much, Pone Duran. Dėkoju, pirmininkai. Keletas bendrų pastabų dėl tų trijų tekstų. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad labai teigiamai juos vertinu, nes manau, kad šie saugumo klausimai ir aplinkosaugos klausimai yra be galo svarbus. Ir tai yra puikia proga e, pašnekėti ir apie e, kontrolę. E, CO2 išmetimas taip pat aplinkos saugodinių aspektų labai svarbu. Manau, kad šio tipo e, teisės aktuose reikėtų labai atidžiai žiūrėti, kad mes nebūtumėm per daug primedantį savo valią, kad ne uh, būtumėm labai administraciškai griežti ir sudėtingi, nes ir šiaip viskas yra labai sudėtinga. Dėl pagrindinių dalykų, manau, dėl tų priekabų, aš e, nelabai pritarčiau anksčiau pasisakiusiam kolegai, nes e, e, žinoma, E, informacijos reikia, mums padės tie klausimai, tačiau e, kalbant apie priekabas, priekabas tai transportuotojų ir kitų e, transportuotojų, kurie, kurių priekabas tempia a, a, e, traktoriai, yra nelojali konkurencija. Manau, kad labai dažnai e, skundžiasi e, skundžiasi e, sunkvežimių vairuotojai, kurie turi tempti e, priekabas, kad jų konkurencinės sąlygos yra griežtesnės negu tų transportuotojų, kurių priekabas tempia traktoriai. Dėl mašinų įvertinimo, sakykime, Belgijoje komisijos pasiūlymas, jeigu būtų taikomas taip, kaip e, komisija siūlo, tai nieko per daug nepakeistų, nes e, keturi metai ir metai, kaip tik tais dabar yra numatyti kontrolės e, intervalai, manau, kad tai yra labai teisingi terminai. Dėl motociklų motociklininkai nesutinka su kai kuriais skaičiais, tad galbūt būtų visai gerai juos išklausyti. Kita vertus, e, labai dramatiški skaičiai ir avarijų labai daug, e, bet norėt, norėtųsi išsiaiškinti, ar tai dėl techninių priežasčių atsitinkančios avarijos, ar dėl vairuotojų elgesio. Taigi, e, jeigu ką, tai tada galbūt dėl kai kurių priežasčių išsiaiškinus, kad kontrolė gali pakeisti situaciją, tai gal tą kontrolę reikėtų dažniau ir taikyti. Dėl e, kontrolės kainos. E, žinoma, nereikia e, perdėti, tačiau saugumas turi vis tik tai savo kainą. Jeigu turi automobilį, nesvarbu, ar tai automobilis, ar ar motociklas, tai, tai viskas kainuoja ir, ir e, teisės kainuoja, ir draudimas kainuoja, ir galų gale kainuoja tai, kad tu užsitikrini, jog važiuoji su saugiu tau ir kitiems e, saugia transporto priemonė. Taigi, e, tai, kad ribosime kaštus savininkams, tai nėra stiprus argumentas, e, nėra esminis argumentas, nes visuomeniai daug brangiau kainuoja, jeigu avarijose nukenčia arba žūsta žmonės. Dėl duomenų, keitimosi duomenimis, manau, kad labai svarbus aspektas, tai yra trečias tekstas, bet keičiantis duomenimis taip pat reikėtų pakalbėti apie duomenų surinkimo kokybę, kad tuos duomenis būtų galima lyginti tarpusavyje. Dėl to duomenis reikia harmonizuoti. E, šiandieną duomenys renkami yra labai skirtingai ir labai nelengva e, iš jų išpešti tą informaciją, kurią norėtųsi gauti iš tų visų surinktų duomenų. Taigi duomenys reikia harmonizuoti, e, nes e, visi e, juda sąjungoje, Europos sąjungoje tame tarpe ir transporto priemonės. E, Ir jeigu mes neturėsime harmonizuotų taisyklių, tai neturėsime, harmoni... neturėsime reikiamų įrankių viskam įvertinti. Dar e, reikėtų išklausyti, ką sako e, vairuotojai ir ką sako gamintojai. Pane Grindek, ačiū, aš irgi labai trumpai kalbėsiu. Visi e, kalba apie komisijos E, tikslus, kurie čia buvo išdėstyti, e, taip pat apie kelių saug, eismo saugumą, nes skaičiai iš tiesų neramina ir kalba labai daug apie aplinkos apsaugą. Aš norėčiau sugrįžti prie trijų klausimų ir pateikti dar vieną pasiūlymą. Mes jau pradžioje apie tai kalbėjome ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad e, darbas iš tiesų labai įdomus. Pirmas klausimas mano būtų susijęs su sistema, e, nacionalinė e, sistema, e, kuri būtų nukreipta į, sakykime, aukščiausios rizikos įmonės, kad galima būtų patikrinti, ar tvarkingai užlaikomos transporto priemonės. Ir būtent tos įmonės, kurios kelia daugiausia rizikos, turėtų būti tikrinamos pirmiausia. Mes esame ES ir vienos ne ES valstybės kaimynai. ES valstybių ir ne ES valstybės kaimynai. E, bet dabar vėlgi reikėtų pasiaiškinti, kaip ta kontrolė yra atliekama, kur griežčiau ar kur, kur, kur netaip griežtai. Ir siekiant viską suvienodinti, būtų labai gerai, kad per sieną nevažinėtų žmonės tikrintis mašinų ten, kur yra pigiau arba palankiau. Galbūt būtų įdomiausia ir efektyviausia įvesti europinį registrą. Galbūt e, sunkvežimių bent jau atveju tai tikrai labai pasiteisintų. Dabar kalbant apie gilesnę e, kontrolę, sakykime, jeigu nebuvo atlikta patenkinama kontrolė iš pradžių, tai tada tą kontrolę reikėtų atlikti pakartotinai ir tas turėtų būti atliekama arba mobilių kontrolės įrenginių, arba kažkokiame tai centre, kuris yra netoliese pirmojo centro. Kontrolės ypatybių yra daug ir nacionaliniai aspektai, teritoriniai aspektai ir panašiai. Pavyzdžiui, Prancūzijoje yra 500 techninės kontrolės centrų, kurie, kuriuose atliekama sunkvežimių techninė kontrolė. Tačiau tie centrai yra daugiausia nuo, pe, nuo 10 km nutolę nuo kitų centrų. Vokietijoje neturi, nėra mobilių e, kontrolės centrų ir jeigu tie centrai turėtų būti įrengti, tai kainuotų be galo brangiai. E, Tiek mano šalis reiškia dėl to susirūpinimus, tiek kitos šalis ir aš manau, kad iš tiesų e, būtų labai sunku tokius centrus sukurti. Trečias klausimas, o gal daugiau problema - efektyvumo problema. Tai yra e, pakrovimo e, taisyklės sunkvežimių pakrovimo taisyklės. Galbūt į tekstą reikėtų įtraukti, o gal į kitą tekstą įtraukti e, tokias nuostatas, pagal kurias būtų nustatoma, e, kaip, kokiu svoriu e, ir kaip pakrauti traktorius bei kitas sunkesvorės transporto priemonės. E, numatyti atitinkamą kontrolę tam bei sankcijas. Ir paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, Filbenion pritariu dėl teisinių instrumentų, ką jisai sakė. E, klausimas būtų toks, ar tas pereimas prie teisinio instrumento, kuris būtų lankstesnis, prie direktyvos pereimas, e, būtų efektyvesnis, o galbūt geriau turėti reglamentą, kuriame yra nustatyta minimalios kontrolės sąlygos. Nes mano šalyje bent jau jeigu reglamentas būtų, tai labai sunku būtų įgyvendinti. Ačiū. Ačiū. Pone pirmininkė, ponas Ferber, Tik keletas pastebėjimų. Man atrodo, kad e, su šiuo dokumentų paketu mes turime paklausti savęs, ar reglamentas yra tinkama priemonė, jeigu mes kalbame apie pilną teisinį suderinimą. Tikrai girdėjome įspūdingų dalykų, yra didžiulių skirtumų, tačiau vis tiek atrodo, kad e, sistema veikia sklandžiai. Nemanau, kad reikėtų reglamento. Manau, jog mums svarbu sukurti identiškus standartus, e, kalbant apie techninių apžiūrų, techninės apžiūras prieš e, viską suderinant, nes e, mums svarbiausia kalbėti apie saugą keliuose, o ne tai, kiek kartų tam tikra transporto priemonė buvo patikrinta. Kaip žinote, praėjusią savaitę Strasbūrė įvyko renginys, kuriame aptarėme e, dalykus susijusius sukčiavimu ir taip pat e, kalbėjome apie galimus to sprendimo būdus. Būtent kalbant apie tachografo klastojimus, bet mes negalime nuspręsti, ar ten buvo kažkas sukčiaujama jeigu kalbame apie apžiūras, kurios yra vykdomos nuolat, nemanau, jog čia pakaktų direktyvos. Na, galbūt tai, tai būtų geriau negu reglamentas, bet mes turime kalbėti apie šį dalyką, kalbant kartu ir apie kitus dalykus. Turime paklausti savęs, ar e, apžiūrų periodiškumas yra vienodas visose valstybėse narėse turime pasižiūrėti, ar čia yra reikalingas didesnis harmonizavimas. Taip pat turime aptarti ir rizikos įvertinimą, rizikos klasifikavimo sistemą. Jeigu kalbame apie atsitiknes patikras keliuose, tai kaipgi nustatysime, kad viena bendrovė yra geresnė negu kad kita, kokia yra statistika. Komisija čia tiesiog lyg ir žaistų loterijoje, mėgindama suvokti, kokia bus ateitis, remdamasi tokiais loteriniais rezultatais. Taigi mums čia yra reikalingas didesnis aiškumas. Trečia, kaipgi galime užtikrinti, kad visos būtinos sąlygos yra vienodos e, visoje sąjungoje. Jeigu komisijos statistika yra gera, tuomet susidaro įspūdis, kad kai kurios valstybės narės susiduria su daugybė problemų bet sunku nustatyti. Atrodo, kad juose problemų yra daugiau, kadangi yra atliekama daugiau tokių atsitiktinių apžiūrų, atsitiktinių patikrinimų. Taigi mums reikia suderinti šią sistemą, kadangi jeigu mes tikrintume transporto priemonės dažniau, tai ir statistikos surinktume daugiau. Manau, jog tikrai yra poreikis pasikeitimams. Turime nustatyti praktiškai gyvendinamas taisyklės kurios nenuvestų mūsų į tokią padėtį, kuomet kiltų nepasitikėjimas, kuris neturi nieko bendro su realybė. Ačiū. Ačiū. Iš tiesų tie trys tekstai labai kartojasi, tai būtų labai gerai, jeigu juos nagrinėtumėm kartu, kad e, žiūrėtumėm, kaip jie nuoseklus ir kaip juos e, suvienodinti. Trys pastabos. Pirmiausia, dėl kelių eismo saugumo. E, labai svarbu techniniai klausimai, o techninės kontrolės klausimas yra esminis. Dėl personalo parengimo, dėl personalo nepriklausomumo ir dėl atsakomybės tų centrų, kurie atlieka kontrolę, e, taip pat turi, reikėtumėm pasigilinti pradinėme komisijos pasiūlyme, ar iš tiesų tą kontrolę atliekantis žmonės turėtų būti visiškai atsakingi už tą kontrolę ir, ir visiškai nepriklausomi. Beje, komisija, man atrodo, e, įveda šiokią tokią sumaištį, nes e, centrams suteikia valstybinių institucijų misija ir jeigu jie turi e, e, teisę tikrinti, tai jie neturi būti administraciškai būti atsakingi. E, dėl motociklų, taip iš tiesų labai daug kalbama apie motociklininkus, aš galėjau susipažinti su statistika, tačiau tos statistikos duomenys skiriasi nuo to, kam pateikė komisija. E, sakykime, motociklų avarijų atveju labai pasireiškia sezoniškumo aspektas, taip pat labai daugeliu atveju dėl padangų įvyksta, pa, e, įvyksta avarijų. E, dažnai atsitinka taip, kad e, peržiemoja motociklas garaže ir paskui ištraukiamas, tuo tarpu neparuošus padangų atitinkamai važiuoti. Jos būna išsileidusios ar ten panašiai ir dėl to atsitika daug avarijų. Dėl to komisijos argumentai, kurie buvo pateikti dėl motociklų, nebūtinai e, teisingai. Čia tik vieną elementą aš paminėjau. E, dėl e, valstybinių numerių ir dėl kontrolės. Tai tekstas per daug priverčiantis, mūsų šalyse visose kyla finansinių problemų, todėl reikėtų lengvinti pasikeitimą duomenimis. Tačiau, jeigu, bet jeigu jau keičiamasi duomenimis, tai tie duomenys turi būti reikalingi ir naudingi. Taip pat reikėtų pasižiūrėti, keistis duomenimis ar nekeistis. E, Pirmiausia, reikėtų keistis visais duomenimis, e, pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti, kokiais tais duomenimis keistis, nes tik tais kai kurie iš jų yra naudingi. Ačiū. Aš manau, didžiausia problema turi karavanai, kai kalbame apie padangas ir tai, kad jie nėra naudojami žiemą. Pone Lichtenberg. Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pritarti ponui Ferber. Mane domina patikrų kokybė ir tas tarpsnis, laiko tarpsnis tarp patikrinimų. Tai yra labai svarbus laikotarpis, kuriam turi būti taikomi tam tikri kriterijai. Tai yra akivaizdu, jeigu mums tai pavyks, Ir jeigu mums pavyks užtikrinti gerą rezultatą, tai bus labai gerai. Dabar dėl teisinės kokybės. Kalbant apie ES teisės aktų įgyvendinimo valstybėse narėse, akivaizdu, kad skirtumai yra didžiuliai. Galima teikti, kad nėra vienodų ES teisės aktų. Kai kuriuose valstybėse narėse griežti periodiški tikrinimai yra atliekami ir jos nenorėtų prarasti tokios galimybės atlikti griežtus patikrinimus, nes tai yra labai svarbu užtikrinant kelių eismo saugą. Tačiau man čia kyla šiokių tokių sunkumų. Ypač kalbant apie aplinkosaugą. saugą ir su aplinkosauga susijusius e, kriterijus. Mes turime labai nuodugniai panagrinėti šią sferą ir pridurti daugiau kriterijų, nes dabartiniai kriterijai nėra tinkami ir jie nėra pakankami. E, yra daroma techninė pažanga ir kai kurie žmonės patys remontuoja savo transporto priemonės. Kalbant apie privačius e, automobilius e, šiandien, tai yra beveik neįmanoma. Elektroniniai protokolai nėra suprantami net ir tiems, kurie sukūrė standartus. Taigi tokie protokolai turėtų būti palyginami ir suprantami bent jau. Nes e, kalbant apie tranzito šalis ir apie sudraudimus susijusiais klausimus, tai, tai yra labai svarbu. Taigi aš tikiuosi, kad e, tai bus patobulinta. Ir kalbant apie mobiles, uh, apžiūros komandas, aš nežinau, ar tai yra įmanoma. Tokia sistema nėra įdėkta visur, ten, kur jie egzistuoja, kokybė skiriasi. Taigi gal mes šį klausimą galime palikti ateičiai, bet šis 3,5 tonos kriterijus turėtų būti panagrinėtas išsameu. Ir jeigu kalbame apie triratės transporto priemonės, apie mažas transporto priemonės, turime pažiūrėti, kur šie kriterijai yra įdėkti, o kur ne. Ačiū pirmininkė, tikrai buvo pareikšta daugybė pastabų, iškelta klausimų, tačiau galiu pasakyti, jog tai buvo tikrai labai teigiama pradžia. aptariant vieną iš svarbiausių dokumentų rinkinių, kalbant apie e, saugą keliuose. Jūsų komitetas ir parlamentas visuomet mus labai rėmė šioje srityje ir visuomet padeda mums gerinti saugą keliuose. Pirmiausia, kalbant apie techninį patikrinimą keliuose, manau, jog klausimas buvo susijęs su detaliais skaičiavimais. Ir visoje Europos Sąjungoje tokių techninių patikrinimų atliekama 7 procentai. Čia siūloma 5 procentai, tai yra konservatyvus skaičius, tačiau visi šie trys pasiūlymai nurodo, jog toks būtų minimumas. Visgi mes vis dar matome gana didelius skirtumus, kalbant apie skirtingas valstybės narės. Ir taip pat yra numatoma numatomas poveikio vertinimas. Rizikos vertinime šiuo metu turime tik tai vieną valstybę narę, kuri formaliai tai pritaikė, būtent tai yra Jungtinė karalystė. Mes siūlome, kad tai būtų taikoma visoje Europos Sąjungoje, kadangi yra rimtų įrodymų, teigiančių, jog tokiu būdu pasiekiama didelė pažanga ir tokiu būdu geriausiai galime pasinaudoti ribotais ištekliais. O tai yra pagrindinė kliūtis visoms valstybėms narėms. Žinoma, tam, kad e, sukurtume e, tokį galimų rizikų sąrašą, mums yra reikalingi duomenys. Ir tai yra labai svarbus pasiūlymo aspektas. Ir nenorime, kad e, jis būtų susilpnintas. Duomenys nesiremia nacionaliniais aspektais. Kartais taip būna, kuomet yra įgyvendinami tokie patikrinimai keliuose, bet tai remiasi tiksle informacija, remiantis atskiromis įmonėmis, tam, kad tikrai būtų e, taikinyje atsidurtų būtent transportuotojai keliais. Manau, jog tekste, jeigu kiltų e, tam tikras neiškumas, tą reikėtų pakeisti arba paaiškinti, tačiau bet kokiu atveju mes norėtume įtraukti šį pasiūlymą prievolę atlikti naują patikrinimą, kuomet pasikeičia transporto priemonės savininkas. Priešingai, aš manau, jog šis pasiūlymas ir pagrindinė jo motivacija yra patobulinti suderinimą visoje Europos Sąjungoje tam, kad būtų galima labiau pripažinti, abipusiai pripažinti tokius savininko pasikeitimus. Manau, jog mes neturėtume skirti viso savo dėmesio galimoms metinėms visų transporto priemonių techninėms apširoms, bet dėl tam tikrų priežasčių manau, jog kaip buvo pasiūlyta pono kūno, vieno iš pranešėjų, čia reikėtų e, galbūt remtis e, konkrečiu automobilio kilometražu. Tai būtų įdomus būdas e, išspręsti šias diskusijas. Dešimties kilometrų apribojimas kalbant apie tai, kur turėtų būti įsteigta e, apžiūrų, įsteigtas apžiūrų centras, yra svarbus tam, kad būtų galima sukurti toliai siekinti tinklą. Ir būtent dėl šios priežasties mes e, prašome, kad būtų naudojami mobilus, e, mobilios grupės kuomet būtų galima atlikti tokias apžiūras įvairiose valstybėse narėse. Kitas aspektas yra susijęs su sukčiavimai susijusiais su rida ir ridos skaitikliais. Tai yra svarbus aspektas, jis nėra susijęs vien tik tai su sukčiavimu, tai yra klausimas susijęs su sauga keliuose. Todėl šis pasiūlymas teikia gerą progą sustiprinti priemonės kovojančias su tokiu pobūdžio sukčiavimais. Ir vienintelis būdas, kuriuo galima tiksliai atsekti tokį sukčiavimą, yra reguliarių techninių patikrinimų atlikimas. Ir tokiu būdu būtų galima nustatyti skirtumus ir tos skaitiklyje ir pasižiūrėti, ar vyko kokie nors sukčiavimai ar ne. Kitas svarbus aspektas kuriuo mes norėtume šiek tiek paaiškinti labiau ir patobulinti tekstą, yra galimas interesų konfliktas tarp tų, kurie vykdo priežiūrą ir tų, kurie tikrina. Nereikėtų nustatyti vienintelio modelio visoje Europos Sąjungoje. Tačiau, žinoma, reikėtų labiau sugriežtinti tekstą tam, kad užtikrintume, jog valstybės narės tikrai įgyvendins būtiną skaičių principų ir tokiu būdu užtikrins saugą tam, kad tie inspektoriai būtų visiškai nesusiję su jokiamis organizacijomis, kurios prižiūri e, automobilius, atlieka jų techninę priežiūrą. Kitas svarbus elementas. Manome, jog turime labai rimtą pagrindą, kad šis pasiūlymas pakeistų esamą sistemą ir tai yra galbūt aiškiausias pavyzdys. Tuo labiau, jog mes turime labai akivaizdžių duomenų. Antra, matome, kad bėgant metams transporto priemonės labai keičiasi ir jūsų institucija taip pat e, šiek tiek pakeitė patvirtinimo sistemą. Ir, pavyzdžiui, dabar buvo integruota daugybė naujų technologijų, pavyzdžiui, ABS sistema. Ir dėl to tokie automobiliai, tokios transporto priemonės taip pat turėtų būti lygiavertiškai, reguliariai, techniškai tikrinamos. Kalbant apie priekabas, turime mažiau duomenų, mažiau skaičių, tačiau manau, jog visose mūsų diskusijose mes kartu su nacionalinėmis administracijomis tikrai buvo aišku, jog šis klausimas yra susijęs su saugumu, su sauga, taigi taip pat turėtume įtraukti ir priekabas, Vienintelis pasipriešinimas kilo iš kai kurių nacionalinių institucijų, nes kai kuriuose valstybėse narėse dėja priekabos nėra registruojamos kaip transporto priemonės. Taigi jie pasižiūrėjo į šį pasiūlymą, e, į, į, lyg jis atneštų papildomą administracinę naštą. Taigi tam, kad šis pasiūlymas būtų patvirtintas, reikėtų įtraukti taip pat ir tokias priekabas. Tačiau niekuomet nebūdavo diskutuojama dėl saugos aspektų visose mūsų diskusijose. Kalbant apie traktorius, čia ir vėl yra klausimas susijęs su konkretumu, su precizika. Mes nekalbame apie tokius traktorius, kurie tik retkarčiais važiuoja keliais. Mes čia e, skiriame dėmesį tokiems traktoriams, kurie nuolat važinėja viešaisiais keliais transporto tikslais. Ir dėl šios priežasties taip pat manome, jog jie yra svarbios transporto priemonės, kurias taip pat reikia techniškai tikrinti, lygiai taip pat kaip ir kitas komercinės e, transporto priemonės. Toliau tekste reikėtų šiek tiek daugiau aiškumo, kalbant apie kitas, komerci... apie kitas transporto priemonės, būtent mes kalbame apie tam tikras dalis, e, kurias reikėtų patvirtinti, transporto priemonių dalis, tam, kad visa sistema veiktų. Ir dabartinis pasiūlymas e, nustato labai svarbų dalyką. Būtent mes aiškiai teigiame, kad visos transporto priemonės senesnės negu 30 metų E, joms negalioja e, šis režimas ir tai yra pagrindinis pasikeitimas palyginti su esama sistema, kas galbūt nebuvo taip aišku. Kalbant apie instrumentą, ar čia reikėtų direktyvos ar reglamento, visi kolegos, kurie pasisakė šiuo klausimu, aiškiai parodė, jog čia stipriai linkstama reglamento link Jeigu tai būtų direktyva, ją būtų labai sudėtinga įgyvendinti, kalbant apie tarp valstybių narių egzistuojančius skirtumus. Tačiau, žinoma, tai yra reglamentas dėl minimalių standartų. Ir šiuo atžvilgiu priimu jūsų pastebėjimus, jog būtina paaiškinti tekstą, bent jau kalbant apie kritiškus aspektus, būtina juos plačiau paaiškinti, jog būtent čia mes kalbame apie minimalius standartus. Kalbant apie dalymąsi informaciją, manau, jog nekiltų jokių problemų išplečiant tokio pobūdžio informacijos gavėjų ratą. Pavyzdžiui, kalbant apie įrangos tikrinimą, iš mūsų pusės padarėme iš tikrųjų klaidą, neįtraukdami jų. Ir taip pat džiaugiamės bendradarbiaudami su jumis, siekdami patobulinti palyginamumo lygį, duomenų palyginamumą, tam, kad užtikrintume, jog kiekviena nacionalinė administracija ir trečioji šalis galėtų geriausiai pasinaudoti duomenimis, kurie buvo pateikti e, prašomuose informacinių technologijų e, įrankiuose. Manau, jog aptariau daugumą sričių, apie kurias užsiminėte, kalbant apie konkrečius skaičius, Mes turime santrauką ir išsiusime ją sekretoriatams tam, kad trumpai aptartume visus aspektus, kurie buvo paleisti diskusijoje. Dėkoju. Dėkoju. Ar pranešėjai norėtų pakomentuoti diskusijas? Ponas Kūn. Ganz kurz, äh, ich denke, wir werden. Labai trumpai. Aš manau, kad turime eiti žingsnis po žingsnio. Pagrindinis klausimas yra techninės apžiūros standartai. Mes turime išsiaiškinti, kas konkrečiai bus tikrinama, tai turi būti numatyta prieduose, taip pat reikia numatyti techninės apžiūros centrų nepriklausomumą, inspektorių apmokymo klausimus. Taip pat turi būti numatyti standartai dėl tikrinimo įrangos. Komisijos atstovas apie tai užsiminė. Taip pat būtina nurodyti ir patikrinimus atliekamus vėlesnių laikotarpių. Tarkime, Švedijoje egzistuoja ypatingi pavojai, kurių irgi negalime pražiūrėti. Kalbant apie tikrinimų periodiškumą, Visi šie faktoriai yra svarbus. Komisija turbūt turi vertinimų ir tyrimų duomenys. Italijoje buvo atliktas tyrimas žiūrint į techninių patikrinimų dažnumą ir jų poveikį kelių eismo saugumai. Turime pagalvoti apie rizikos analizę taip pat kaip dažnai žmonės vairuoja, galbūt ne tik rida turi būti vienas svarbiausių kriterijų. Pone Snalo Savisar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu pastabėlę komisijai. Mes tikimės, kad šis paketas pristatys standartus, kurie bus taikomi vienodai visoje Europos Sąjungoje. Periodinės techninės apžiūros standartai, inspektorių kvalifikacija. Aš nesuprantu, kodėl reikia atlikti techninę apžiūrą dar kartą, kai transporto priemonė yra perkeliama į kitą šalį jeigu techninė apžiūra yra panaši valstybėse narėse. Kodėl mes kalbame apie apžiūros suvienodinimą ir tuo pat metu numatome antrinę apžiūrą, bent jau tokį reikalavimą, jeigu transporto priemonė perkeliama į kitą valstybę narę. Aš to nesuprantu. Pirmininkas, dėkoju. Pataisykite mane, Bet jūs sakėte, kad nereikės patikros kartoti antrą kartą. Taip pasakė komisijos atstovas savo pasisakymą. Aš galiu jūs patikinti, ponė Savisar, nebu, nebus taikomas toks reikalavimas. Kolegos, pakeitimus galite pateikti iki kovo 22 dienos, laiko pakankamai daug trys mėnesiai. Parengs komitetas e, savo pranešimo projektą iki kovo 7 dienos, o pakeitimus galėsite teikti iki greičiausiai kovo 22 dienos. Ačiū visiems už diskusijas. Kitas mūsų darbo atvarkės klausimas, paskutinis klausimas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 paskutinis klausimas, kuris itin įdomus visai Europai. Pirmininkas, prašau tvarkos. Aš kalbėsiu trumpai. Komisijos pateiktas dokumentas rodo, kad ekonomikos sąlygos dėl tvarios veiklos jūrose yra šiuo metu geresnės nei bet kada anksčiau. E, reikia prisiminti Limasolio deklaraciją ir regis, kad ekonominės krizės metu, kurią išgyvena Europos Sąjunga, mes turime naujų galimybių. Komitetas yra parengęs ne vieną kartą e, savo pranešimus dėl ES strategijos jūrų politikos klausimais. Ne vienas toks pranešimas buvo rengtas. Tačiau šio pranešimo tikslas nėra pakartoti savo komiteto ar Europos parlamento reikalavimus teiktus anksčiau. Šio pranešimo tikslas yra pasitelkti mūsų pastangas ir pateikti naujų pasiūlymų dėl jūrų politikos ir mėlynojo augimo. Mes pasirinkome savo pranešimo pavadinimą atitinkamai, kad pabrėžtume tvaraus mėlynojo augimo svarbą, ypač tvaraus turizmo ir laivybos srityse. Mes negalime ignoruoti spartaus technologinio progreso jūrų veikloje, aplinkosaugos krizė yra svarbus klausimas. Trečias aspektas yra klimato kaita, atsinaujinantis energijos šaltiniai, jūrų transportas, lyginant jį su kelių transportu. Tai yra mūsų prioritetas. Tarp sektoriniai instrumentai jūrų transporto sferoje, valdymo sistemos, pakrančių valdymo sistemos turi būti tobulinamos, reikia panaikinti netolygumumus, reikia skatinti investicijas, taikant bendrą teisėkuros procedūrą. Aš čia kalbu apie erdvės planavimą, pakrančių zonose ir jūrose. Šiuo metu už tai yra atsakingi pakrantės tarnybos, muitinės tarnybos, o mums reikia bendros vienodos aplinkos. Mes taip pat turime skatinti užimtumą, ypatingai jaunimo tarpe ir inovacijos ir moksliniai tyrimai yra kitas mūsų prioritetas. Dar vienas mūsų prioritetas jūrų transporto srityje yra Europos erdvė be sienų. Taip turi plėtotis e, jūrų aplinka. Prekyba yra labai svarbus klausimas. Jūrų transportui yra taikomos sudėtingos muitinės procedūros, tai apsunkina e, mūsų gyvenimą. Dėl to yra fiksuojami augantis kaštai ir vėlavimai. Mes taip pat turime suprasti, kad tai stabdo kelių maršrutų, jūrų maršrutų ir koridorių plėtojimą. Dėl jūrų transporto ir pakrančių transporto aš daugiau nesiplėtosiu, bet noriu pasakyti, kad prieš keletą dienų įvyko pirmos diskusijos kartu su darbo grupe skirta turizmo klausimais. Komisijos ataskaitoje galite perskaityti, kad pakrančių turizmas apima 1,1 procentą ES darbo jėgos, taigi tai yra labai svarbi užimtumo sektoriaus dalis. Jūrų veikla, jūrinis turizmas plėtojasi, ekologinis turizmas taip pat. Ir tai sudaro turizmo sektoriaus atskiras dalis. Nepaisant krizės, nacionaliniai nacionalinės turizmo tendencijos aiškiai rodo, kad šios dienos turistus domina ne tik jūra ir saulė. Taigi pakrantės yra labai svarbios, siekiant užtikrinti mėlynąjį augimą. Mes turime sumažinti sezoniškumo tendencijas, kalbant apie turizmą. Mes taip pat turime dirbti siekdami didesnio tvarumo, ypatingai pakrančių zonose. Turime investuoti į produktų ir paslaugų diferencijavimą, turime stiprinti bendradarbiavimą tarp bendrijų, savivaldybių, agentūrų ir taip toliau naujo, naujų darbo vietų kūrimas, gyvenimasis visą mokymą, įgūdžių tobulinimas, užtikrins aukštesnę kvalifikaciją, geresnius įgūdžius personalo tarpe. Taip pat reikia pabrėžti, kad 95 procentai laivų yra pastatomi Europos laivy, laivų statyklose, naudojant vietinės žaliavas. Mes žinome, kad pakrančių turizmas ir jūrų transportas yra pagrindiniai atliekų šaltiniai. ES ataskaita rodo, kad nepaisant ne vienos direktyvos, vis dar lieka problemų šiame sektoriuje ir kaina, kurią moka aplinkosaugos sektorius už tai yra didžiulė. Ačiū, pono pirmininkė, tikiuosi, kad aptarsime kai kuriuos iš šių klausimų diskusijų metu. Pone Maisner. Eh, Angilė Meklė. Dėkuoju. Angelos Merkel visai neseniai buvo paklausta, kokią tema ateityje labiausiai bus diskutuojama. Jis pasakė, kad jūrų politika. Ji dėl daugio strateginių priežasčių, dėl įvairių priežasčių, o prieš keletą metų, kai rašiau pranešimą, aš jau buvau nurodžiusi, kad Žemė yra sudaryta iš 70 procentų vandens. Pasaulinės, gyvent, pasaulyje gyventojų skaičius didėja, žmonės turi galėti judėti, turi valgyti, turi keliauti. Taigi tai yra labai svarbi tema, labai svarbus pirminių medžiagų klausimas, pirminių žaliavų klausimas. 10 e, procentų tik tais išnaudota jūrų išteklių, taip kad labai dar daug nepanaudotų dalykų turime. Aš buvau pranešėja dėl Jonijos ir dėl Adrijos jūrų. Pranešėja klausė, kas čia juokingo. Na, daugiau e, komisijos pasiūlymų nebekartosiu. Spiros e, labai gerai viską pristatė. Taip mes jau kalbėjome apie jūrų transportą. Daugelis pervežimų vyksta per jūras ir per vandenynus, e, jų pervežimų kiekis tik didėja. Kalbant apie turizmą, tai yra labai svarb, svarbi tema ir reikia tą mėlyną augimą e, protingomis sąlygomis užtikrinti. Komisija kalba apie turizmą jūroje, apie pakrančių zonas, apie biotehnologijas, energijos gamybą ir panašiai. E, anksčiau nelabai buvo žinomi tie klausimai, bet juos reikės dar labiau pasigilinti. Jūrų ir vandeninų tvarkymas yra labai svarbus klausimas ir jisai taip pat buvo iškeltas pranešime. Yra numatyta e, ir akvakultūros, ir e, vėjo jėgainių steigimas tose pačiose vietose, transportas, energijos gamyba, akvakultūra labai, yra labai svarbus klausimai ir galbūt dar pirminių žaliavų išgavimas. Jūrų tvarkymo klausimas yra be jokios abejonės labai svarbus ekonomiškai, o ES valstybės tikrai turi pagerinti savo elgesį jūros išteklių naudojimo srityje. Turi geriau kurti darbo vietas. Žinoma, mes dar diskutuosime tą temą ir aš nei kiek neabejoju, kad pranešimas bus puikus ir galbūt netgi kanclerę pasikviesime. Yeah. <laughs> That was our worry, you know. Mr. Taylor jau bijojau, kad jūs ir kanclerę pasikvieskite, pasikviesite. Na, dabar ponas Taylor. Taip, jūs tada turėtumėte paskelbti saugumo įspėjimą. Na, nežinau, ar juok, šitas juokelis buvo gerai išvestas, jo anglų kalba jis nebuvo toks jėkingas. Na, bet pirmininkas, šiaip ar taip kalėdos teskite tikrai jų laukiu. Na, iš tikrųjų, aš ką tik atvykau, tačiau perskaičiau komisijos pranešimą nuo 1.1 iki 1.4 dalies prieš ateidamas. Na tikrai, keitimasis nuomonėmis yra keistokas, nes mes čia nieko neturime, kuo galėtume remtis. Tikrai, tikiu, kad yra gera priežastis, kodėl pranešėjas e, to nepadarė, bet manau, jog šis pokalbis yra tikrai per ankstyvas. Tikrai girdėjau dabar, ką sakė ponia Maisner. Tai yra susiję su tuo, kiek galėtume maksimaliai gauti iš jūros, bet manau, jog yra daugiau tikriausiai negu kad vienas būdas, kaip galėtume nuveikti daugiau su tuo, ką turime. Ir manau, jog apsauga, išsaugojimas, ypač taršos teritorijose, oro taršos, jūrų taršos, garso, triukšmo taršos srityse ir jūrų aplinkos e, išsaugimas. Tai turėtų būti mūsų prioritetai. Neturėtume to išnaudoti, siekdami gauti maksimumą. Nemanau, nematau, kaip galėtume tą padaryti, stebėdamas mūsų dabartinį pokalbį. Manau, jog turėtume tai aptarinėti tada, kai jau turėsime pranešimą, kurį galėtume panagrinėti. Ačiū pirmininkė. Na, mes turime pranešimą, tai tik tai pradinis skaitimasis nuomonėmis, kad pranešėjas e, sugertų visas nuomonės. Dabar ponia Vlasko EPP vardu. Ačiū, pirmininkė. Na, mes čia stengiamės suderinti pobūdį ir veiklą, bet manau, jog tą patį galėtume pasakyti tiek jūrų atžvilgių, tiek ir sausumos atžvilgių. Iš pradžių norėčiau Jums pasakyti, jog žinoma, remiu komisijos pasiūlymą siekiant įgyvendinti šią jūros politikos integruotą veiksmingą politiką jūrų ir pakrančių zonos apsauga yra labai svarbi, tai pagrindžia šią iniciatyvą, tačiau manau, jog reikėtų eiti daug toliau. Ir ką turėtume padaryti su šiuo pranešimu, remiantis tais duomenimis, kuriuos turiu. Matome, jog yra kliučių, kurios kelia sunkumų mažoms ir vidutinėms įmonėms. Čia kalbame apie aplinkosauginius iššūkius, sunkumus gauti finansavimą, taip pat daug menų trūkumą ir planavimo priemonių sudėtingumą. Ir iš tikrųjų šis jūrų teritorijų planavimas ir pakrančių va, zonų valdymo integravimas būtent ir kelia šias pagrindinės kliūtis mums. Na, iš pradžių norėčiau pradėti nuo jūrų e, zonų planavimo. Tai mums suteikia galimybę sustiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp įvairių konkurencijos lygių, tarp įvairių skirtingų sektorių, būtent ekonominio sektoriaus ir įvairių regionų. Tai mums padėtų tuo pat metu rasti balansą tarp tų dviejų prioritetų, kurie e, reiškia, jog jūrų, jūrose vyksta įvairios, įvairi veikla ir taip pat reikėtų tuo pat metu tvariai išsaugoti ten esančius išteklius. Būdai, kaip tai galėtume pasiekti, manau, jog mes sutarėme dėl tikslų. Toliau mes turime integruotą pakrančių zonų valdymą ir jis turėtų mums leisti panaikinti tam tikrų pakrančių zonų atskirti, tam, kad galėtume vykdyti jų ekonominę integraciją, ekonominis vystimasis, kad vyktų ir tokiu būdu galėtume pasiekti mūsų tikslą. Taigi, reikėtų dar atlikti tokią peržiūrą. Taip pat, kalbant apie žmogaus vykdomą veiklą jūroje ir derinant tai su aplinkosauga ir jūrų, jūrinę bio įvairovę. Čia kyla klausimas dėl konkurencingumo ir užimtumo. Šie klausimai yra esminiai. Dar kartą pasikartojant, net, tai neturėtų kelti grėsmės, ir čia pakartoti, ką sakė kolegos, aplinkai, kuri ir taip jau yra e, susiduria su tam tikra rizika. Ir pakrantėse vykdoma veikla, tokia kaip turizmas, taip pat jūrinis turizmas. Tuo pat metu turėtų leisti vykdyti ir tam tikrą ekonominį augimą. Tačiau tai turėtų atsižvelgti į aplinkosauginį reglamentavimą ir į pakrančių ir jūrinį paveldą. Ekonomika ir aplinka nėra tarpusavė nesuderinami dalykai. Ta reikėtų aiškiai pasakyti, kalbant apie jūrinį transportą. Šioje srityje mes teikiame pirmenybę daugeliu transporto formų, kalbant apie kabotažą, jūrų koridorius ir taip toliau. Mes turėtume tuo pat metu integruoti savo pranešime ir čia pritariu tam, ką sakė kolegos, jūrų klasterių klausimą. Tai yra labai svarbi iniciatyva, ir visi veikėjai, paslaugos ir ekspertai susijęs su jūra čia turėtų dalyvauti. Ir baigdama norėčiau pasakyti, jog kalbant apie e, mėlyną jaugimą, visą mūsų vykdomą politiką čia turėtų skatinti augimą, konkurencingumą, užimtumą ir sanglaudą. Tuo pat metu ir patrauklumą, integruojant taip pat ir e, tvarų vystimąsi. Tiek norėjau pasakyti trumpai, tačiau e, manau, jog komisijos pasiūlyti svarbiausi punktai turėtų išlikti mūsų būsimame pranešime. Ačiū. Ar jūs norite pasisakyti? Pone Ajala dabar. Ačiū. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir e, pasisakyti apie pono Vandelio iniciatyvą, apie šitą pranešimą. E, mes, e, tai yra labai tokia tema, be to mes dabar gyven, išgyvename krizės laikotarpį, artėja atostogos ir mums dabar visiems labai rūpi rūpi kelionės ir, ir kruizai, ir, kruizai tame tarpe, e, kad galėtumėm. Kodėlgi šeimoms nepasirinkti tokių kelionių, e, nepaisant to, kad yra krizė ir nepaisant e, visko, vis tik tais mes galėsime ir turėsime keliauti, pavyzdžiui, jūrą pasi, su laivu. Pone Merkel, e, e, pona Merkel nesukelia mums didžiausios metų. Bet tikiuosi, kad situacija kažkada pasitaisys. Dėl nedarbo ir dėl kvalifikacijos reikėtų pasakyti. Čia yra sujungta jūros ir turizmo sektorius. Ir vienas kitam tie sektoriai tarnauja. E, ir, ir viena, viename ir kitame sektoriuje galima rasti žmonių, kurie galėtų dirbti, e, galėtų dirbti viename ir kitame sektoriuje, žmonės, kurie dirba juose. Reikėtų padaryti taip, kad jaunimas Europoje ir kitur uh, vėl susidomėtų šiomis profesijomis. Toliau prieinamumas ir saugumas. Prieinamumas. Yra labai svarbu, svarbu taip pat ir e, e, vartotojų teisės, be to e, norėčiau pasakyti, kad E, tuose kruizo laivuose, kurie yra tarsi ištisi miestai, e, turi būti užtikrintas kaip galima didesnis saugumas, e, kad neatsitiktų daugiau tokių nelaimingų atsitikimų, kuriuos matėme visai neseniai. Dėl emisijų savaime suprantama, kad tie plaukiojantys miestai taip pat turėtų turėti įrangą, kuri mažintų tą taršą tiek uostuose, tiek kitur ir kad būtų atitinkamos tarnybos, kurios užsimtų prevenciją ir valymu. E, kai kurios yra, yra labai nemažai e, tų vadinamųjų plaukiojančių miesto statymo vietų ir Vokietijoje, ir kitur, tad reikėtų padaryti taip, kad ir toliau egzistuotų tie, e, tos vietos, kuriuose statomi laivai. Dėkoju, aš pats galiu padaryti vieną pastabą dėl kruizinių laivų, dėl tų uostų, iš kurių kruziniai laivai gali išplaukti ir įplaukti. Vis dar yra taikomi tam tikri apribojimai, nurodantis, kurioj, kuriame taške kruzinis laivas gali pradėti savo kelionę ir kuriame baigti. Ir tai kelia tam tikrų sunkumų mano paties šalyje. Pavyzdžiui, Southamptono uostas yra pagrindinis rinkoje. Kalbant apie kruzinio laivo išplaukimo tašką ir įplaukimo. Taigi tai yra turizmo klausimas. Ir aš manau, kad neturėtų būti apribojimų nurodančių, kur kruizinis laivas gali pradėti savo kelionę ir kur baigti. Tokį sprendimą turėtų priimti pats kruizinis laivas, o ne šalies vyriausybė. Dabar norėčiau ponui Simas suteikti žodį iš komisijos. Taip pat ponas Karamicos pas mus yra atvykęs. E, iš tiesų mes esame nustebę, kad pas mus atvyksta kitas atstovas negu kad Karamicos. Bet aš jums suteiksiu žodį, ponė. E, čia. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad mane pasveikinote. Pirmas kartas man šiame komitete. Na, būkite ramus. Taigi, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad e, mes džiaugiamės e, jūsų pasirengimu parengti savo iniciatyvos pranešimą dėl mėlynojo augimo Tokia yra gili parlamento ir jūsų komiteto tradicija. Jūsų komitetas palaiko jūrinę politiką ir mes labai lauksime jūsų darbo rezultato. Kalbant apie pasiūlymo turinį, aš galėčiau pakomentuoti keletą punktų, nors iš esmės galiu pritarti didžiai daliai to, kas buvo pasakyta tiek pranešėjo, tiek ir kitų komiteto narių. Pirmiausia, e, teikdami mėlynojo augimo iniciatyvą mes norime paremti jūrų ekonomikos svarbų vaidmenį, ypač kalbant apie strategijos Europa 2020 įgyvendinimą. Mums tai reiškia, kad reikia optimizuoti jūrų ekonominę veiklą ir tą reikia daryti atsižvelgiant į aplinkos poreikius mes taip pat turime atžvelgti į Europos stipresias puses ir į tinkamą išteklių panaudojimą. Kitas svarbus dalykas yra pakrančių regionų vystimas Europoje. Mes, kai tik įmanoma ir kai valstybės narės yra susidomėjusios bendradarbiavimu, mes siekiame padėti. Buvo kalbama apie darbo vietas ir kvalifikacijas, tai yra labai įdomus dalykas, ypač kalbant apie naujų sektorių plėtojimą, naujų sektorių, kurie ieško kvalifikuotų darbuotojų ir kurie galėtų būti patraukti iš kitų sektorių, tačiau tam reikalingas didesnis judumas. Taip pat Nekarta buvo kalbėta apie turizmą. Šiandien mums tai yra labai svarbus klausimas, ne tik dėl ekonomikos dalies dydžio, bet ir jos ateities potencialo, bet taip pat ir dėl tvarumo bei augumo, kurie yra glaudžiai susiję. Ar mes žiūrėtume į kruizinius laivus ar į pakrančių zonas. Parlamentarai galbūt norės žinoti tai, kad kita jūrų diena yra numatyta gegužės 21-22 dienomis, renginiai vyks Maltoje. E, taip pat norėčiau kalbėti ir apie kitokią ekonominę veiklą, kuri mums yra labai svarbi. Girdėjome apie jūrų transportą, apie stipresias pusės, apie laivų statyklą, ypač specialiųjų laivų, kruizinių laivų statybą. Tai yra labai svarbus e, sektoriai, kurie mums rūpi. Ir be turizmo, kuriame galime pritaikyti inovacijas, yra svarbos ir kitos sritis, kaip atsinaujinantis šaltiniai, kasyba jūrose ir taip toliau. Tvarumas prieš augimą labai svarbus klausimas. Mes manome, kad offshore'inės jūrų ekonominės veiklos vystimas plėtosis ir ateityje. Ir tai yra tas rytis, kur mūsų potencialas veikti tvariai yra pats didžiausias. Ir tai atneš naudos visoms pusėms. Galiausiai dėl įgalinančių priemonių ties kuriomis mes kaip tik ir dirbame. Aš labai džiaugiausi, kad kažkas paminėjo jūrų erdvės planavimo klausimą. Tai prisideda ne tik prie dabar galiojančio ekonominės veiklos sričių, tai gali ženkliai prisidėti prie išteklių, prie kaštų mažinimo. Ir žinoma, tie patys argumentai gali būti pritaikyti, kalbant apie jūrų stebėsenos sistemas Europos Sąjungoje. Baigdamas aš norėčiau pabrėžti vieną dalyką. Mes norėtume, kad būtų užtikrintas jūrų ekonomikos augimas ir Europos finansavimas galėtų prie to prisidėti. Aš kalbu čia apie pasiūlymą dėl Europos žuvininkystės ir jūrų fondo, kuris yra skirtas jūrų politikai remti. Ir tai yra papildoma priemonė šalia kitų fondų, kurie remia jūrų veiklą. Dėl bendrų e, programų fondų, juose taip pat yra numatyta lėšų jūrų plėtrai ir įvairiems projektams, kuriuos ketinama vykdyti per ateinančius septynerius metus. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Labai ačiū. Na, nors matėme jūs pirmą kartą, manau, jog nariai jums pritars. Prašau, jūs norėtumėte kažką pasakyti. Ponas Danelis. Ačiū. Kalbant apie tvaraus augimo poreikiai, mes visi suprantame, kad tuo pat metu turime užtikrinti sąlygas socialiniam, ekonominiam ir aplinkosauginiam tvarumui. Pagrindinis tikslas čia yra specialus planavimas ir naudojimo sričių nustatymas, kas būtų palanku visiems sektoriams tuo pat metu, tai mums kelia iššūkį, kaip galėtume tai padaryti patrauklesnių aplinkai dalykų, būtent kalbant apie jūrinį transportą. Visiškai sutinku pirmininkę, jog konkurencingumo didinimas per harmonizavimą ir bendrų taisyklių laikymasi galėtų padėti, pavyzdžiui, kruiziniam sektoriui, tačiau taip pat ir kitiems sektoriams. Čia taip pat turime ir jūrinius klasterius ir dedame pastangas vienyti pastangas ir pasinaudoti geriausią praktiką įvairiuose sektoriuose. Visą tai labai smarkiai padėtų vystyti ekonominę veiklą jūroje. Kitas iššūkis, kurio nepaminėjau savo pirmojo pasisakymo metu, yra tai, kaip tą būtų galima finansuoti. Suprantu, kad fiskalinės ir ekonominės krizės laikais turime būti tiesiog optimistai arba romantikai, jeigu tikėsime, kad uh, rasime tinkamą finansavimą visiems šiems veiksmams. Galiausiai tikiuosi tolesnio bendradarbiavimo su komisija ir kolegomis, su savo kolegomis pranešėjais. Ir tikiu, kad parengsime tokį pranešimą, kuris patenkins kolegų ir komisijos lūkesčius. Dėkoju, ponė Danelis. Dabar uh, pranešiu, jog pranešimo projektas bus pristatytas balandžio mėnesį. Galutinė pakeitimams teikti data tikriausiai bus balandžio 30, o paskui vyks balsavimas transporto komitete tikriausiai gegužės mėnesio mūsų posėdėje. Gerai? Taigi baigėme svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Neturiu daugiau informacijos prie kitų klausimų punkto, taigi norėčiau Jums tik priminti, kad kito posėdžio data yra sausio 21.15 val. čia Briuselėje. Ir taip pat linkiu Jums visiems gerų šventų kalėdų ir naujųjų metų. Ypač norėčiau padėkoti vertėjams ir palinkėti jiems gerų kalėdų ir naujųjų metų. Taip pat ir visam komisijos personalui, mūsų pačių darbuotojams, nariams, taip pat komiteto sekretoriatui ir žinoma galiausiai, kas nemažiau svarbu, tiems, kurie padeda mums posėdžio metu. Taigi linkiu visiems gerų kalėdų ir tikiuosi su jumis vėl susitikti gerai pasėjusiais sausio 21 dieną. Ačiū, posėdis baigtas.